So, ladies and gentlemen, dear colleagues, please take a seat. Kolegos, sėskite į vietas. Hi. Gut, dann kommen wir zu Punkt 2, Annahme der Tag. Antrasis darbo tarkės klausimas - darbo tarkės tvirtinimas, ar būtų pageidavimų pakeisti darbo tvarkę, pageidavimų nematau. Darbo tvarkę laikome patvirtinta. Trečiasis klausimas - lapkričio 9 dienos posėdžio protokolo tvirtinimas, jeigu iki šio posėdžio pabaigos niekas nepareikš jokių pageidavimų, tai laikysime posėdžio protokolą patvirtintų. Ketvirtasis klausimas. Kaip įprasta, noriu pasisveikinti su mūsų klausytais ir žiūrovais nuo Lisabonos iki Liūnenburgo ir nuo Talino iki Taominos. Džiaugiuosi, kad mūsų posėdį stebite internetu. Todėl visų prašau kalbėti lietai ir aiškiai, tam, kad vertėjai spėtų išversti. Na, ir žinoma, posėdžio metu turėtume elgtis e, atitinkamai, kad įtikintume posėdžio stebėtojus su savo komiteto veiklos nauda. Turiu dar vieną svarbų pranešimą. Šalia Martino sėdi Leonas, jį visi puikiai pažįstame, jis septynerius metus dirbo mūsų komiteto sekretorijate ir buvo atsakingas už daugelį svarbių klausimų. Labai aukštai e, vertiname jo kartais e, ramų, kartais netokį ramų būdą. Ir jis tikrai mums padėjo pasiekti daugelį užsibrieštų tikslų, kadangi dėl rotacijos e, taisyklių jis dėja turės e, palikti mūsų komitetą ir persikels į skyrių, kuris atsakingas už e, didžiosios politikos klausimus, tai yra transatlantinius santykius. Tikrai labai dėl to apgailę stauju. Labai ačiū Leonai už e, darbą mūsų komitete. Linkime sėkmės tolesnėse darbose. Manau, kad mūsų keliai dar susitikė skirs. Leonas 18.30 e, e, tikrai bus su mumis, e, kuomet pastato pirmame aukšte vyks mūsų šventinis kalėdinis prieimimas, taigi tie, kurie norite ten patekti, turite nusileisti nulinį aukštą ir koridoriaus pabaigoje pasikelti į E pastato pirmąjį aukštą. Tikiuosi, kad pasibaigus posėdžiui ten visi susitiksime ir prie gėrimų taurės galėsime palydėti senuosius metus ir aptarti mūsų darbus. Taigi dabar pradame balsavimus. Penktasis darbo atvarkės klausimas. Kaip įprasta, tikiuosi, kad visi esate pasiemę susami balsavimo korteles. Dabar atliksime bandomai balsavimą elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Und Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame, įranga veikia ir viskam pritarėme. Taigi, penktasis klausimas, kaip minėjau, balsavimo pradžia. Balsuosime dėl įgyvendinamųjų įgaliojimų. Pirmasis pakeitimas numeris 14, kas už, kas prieš, susilaiko Pritarta. Ketvirtasis pakeitimas, jis apriepia taip pat ir antrai, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penkioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl penkioliktojo pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. O tai reiškia, kad turime konstatuoti, kad tas bendras balsavimas dabar neįvyko. 16 e, pakeitimas. Luktelkime truputėlį. Turime dabar peršokti prie 18 pakeitimo iš karto, dėl jo turėsime balsuoti dvi dalis. Kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko. Manau, kad atmesta, bet pastikrinkime elektroniniu būdu, pradėm balsuoti dėl pirmosios dalies. Und ist geschlossen und ist angenommen. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji 18 pakeitimo dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Penktasis pakeitimas ir kartu balsuosime dėl trečio pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 19 pakeitimas e, su žodinė pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta, šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Pirmasis pakeitimas dabar, kas už, prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Dėl tryliktojo balsavome. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Ir dabar galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta didelė balsų persvara. Sveikiname pranešėją. Dabar šeštasis darbo atvarkės klausimas. Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu dėl e, prekybos susitarimų skyrių, kuris skirti prekybai ir darnevystymuisi. Balsuosime elektroniniu būdu. Vieną kartą pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Beveik vienbalsiai pritarta tiek trumpų balsavimų turėjome. Dabar septintasis darbo atvarkės klausimas tarp institucinio susitarimo dėl geresnės teisėkuros aiškinimas ir įgyvendinimas. Kaip žinote, balandžio 13 2016 metais tas susitarimas buvo pasirašytas ir Jis papildytas e, nemažų skaičiumi naujovių ir e, politinių pasiūlymų. Prieš suteikdama žodį pranešėjai noriu pasakyti, kad nesusitarėme dar dėl vienos šio tartautinio sustarimo, tarp institucijų sustarimo dalies, tai yra dėl išorinio lygmens, dėl kurio deramės jau ilgiau nei pusantrų metų su įvairiomis pirmininkaujančiomis šalimis ir taryba iki šiol neparodė noro pripažinti tam tikrų mūsų teisių, kurios yra nustatytas Lisabono sutartimi pavyzdžiui, užtikrinti mums visapusišką prieigą prie tam tikros informacijos e, per visą prekybos sutarties e, atsiradimo ir gyvavimo ciklą, pradedant e, darybinių galiojimų suteikimu ir baigiant sutarties rengimu ir pasirašymu, taip pat taryba iki šiol atsisakydavo patvirtinti automatiškai patvirtinti dėrybinius įgaliojimus ir taip pat e, nesutikdavo pripažinti nuostatas, pagal kurią be parlamento pritarimo susitarimas prekybos automatiškai negali įsigalioti. Taigi mes galime tik apgalėstauti dėl tokios padėties. Todėl mūsų darybininkų komanda svarsto dabar galimybę kreiptis į Europos teisingumo teismą, jeigu taryba nepakeis savo pozicijos. Dar vienas mažmožis, kuris man kelia didelį nerimą, susijęs su darybinių įgaliojimų suteikimu. Pavyzdžiui, mes paprašėme steigti darybinius įgaliojimus dėrėti su Maroku ir pagal sutartį neturėtų kilti jokių abejonių dėl šių galiojimų suteikimo. Tuo tarpu aš gavau po šio prašymo atitinkamą raštą, kuriame parašyta, kad neaiškus yra darybinių įgaliojimų suteikimo mechanizmas. Taigi su gyvendinimo aspektais susiję klausimai tikrai dar nėra, nėra išspręsti. Dabar steiksiu žodį pranešėjui, kad jis mums daugiau informacijos plėš suteikti. Prašau. Ačiū pirmininkė. Kolegos, tikriausiai žinote, kad šiuo metu rengiame naują tarp institucinę sutartį kad užtikrintume geresnės teisėkros procedūras ir e, atitinkamas geresnės institucijų funkcijas. Didžiu, didelė veiklos dalis šiame parlamente vyksta AFKO ir jūri komitetuose, tačiau svarsydamas tarptautinės sutartis parlamentas turi E, visas teisės numatytas sutartise e, dėrybų su trečiosiomis sutartim, šalimis atžvilgių, todėl būtina, kad institucijos veiktų optimaliai. Ypač jeigu mes Sinta komitete norime rimtai e, imtis šios atsakomybės. Noriu su jumis pasidalinti dviem e, e, man rūpimais pastebėjimais dėl e, laikinojo taikymo. E, Ypač tais atvejais, kai taryba laiko savaime suprantamų dalykų, kad parlamentas pritars sutartims. Sutartise numatyta, kad parlamentas turi teisę dalyvauti dėrybose su trečiosiomis šalimis ir parla parlamentas e, turi galimybę pritarti visoms su, su tokiam sutartims, dėl kurių susidėrėte, arba jas atmesti. Komisijos nariai Malmstrom E, kartais pamiršta apie parlamento teisės. Ir komisija bei išorės veiksmų tarnyba privalo paisyti parlamento teisų dėje net keletą atvejų. Žinome, net keletą atvejų, kai komisija apėjo šias parlamento prerogatyvas ir pradėjo taikyti susidarytų sutarčių nuostatas laikinai. E, tai iš tikrųjų nėra laikinas taikymas, nes nenumatome jokie terminai, iki kurių galioja tos nuostatos. Pavyzdžiui, prieš pusantrų metų komisija susitarė su Norvegija dėl būsimų e, įnašų į Europos ekonominę erdvę. Ir parla parlamentas turi aiškę nuomonę dėl Norvegijos sprendimo. Ka vienašališkai e, imtis kai kurių veiksmų. Parašėme komisijai laišką tą temą, tačiau komisija ignoruoja parlamento nuomonę. Ir e, Norvegija toliau sėkmingai tęsė savo veiklą ekonominėje erdvėje. Taip pat buvo paskelbta, kad pasiekta sutartis E, galioja laikinai ir tai tikrai labai netinkam, netinkamoje šviesoje nušvečia parlamento darbą. Komisi, komisijos narė atsakinga už šis tai galbūt dirba rimtai, tačiau kitos institucijos šalies veiksmų tarnyba, e, taip pat taryba, taip pat turi rimtai tai žiūrėti dėl e, darybinių galiojimų. Vyksta darybos dėl darybinių galiojimų. Kaip žinote, kolegos, tai e, projektas pradėti dėrybas su trečiosiomis šalimis, tačiau galutinis projektas, kurį patikė komisija, e, tarybai ne visada yra prieinamas ir parlamento. E, pagal sutarties 218 straipsnį parlamentas turi būti informuotas visose dėrybų etapuose apie viską, bei taip pat e, apie pasiektą e, susiderį, apie susidarytą sutartį. Turime tai akcentuoti savo rengiamoje nuomonėje. Norėčiau išgirsti, ką mano kolegos ir kokia yra kitų frakcijų nuomonė šio klausimu. Take... Ačiū. Kas norėtų paprašyti žodžio ir pasisakyti Ema? Ačiū. EKR mano, kad reglamentavimo aplinkos tobulinimas yra būtinybė e, siekiant gyvendinti konkurencingumo darbo atvarkė, tai taip pat užtikrins galimybę maksimaliai išnaudoti ekonominę naudą Europoje. Reikalinga e, ryšių bendravimas su komisija, strategija mūsų frakcija pripažįsta, kad reikia pažango šioje srityje. Mes norėtume pagirti komisiją už pastangas siekiant E, padidinti skaidrumą ir užtestinį darbą su mūsų komitetu. E, norėtume, kad tokia pat dvasia keistusi požiūris ir e, keistusi tarybos požiūris ir valia, tai užtikrintų geresnį teisėkuros procesą, galėtume sinchronizuoti darbo tvarkės ir pasiūlymus dėl vykstančių dėrybų. Jeigu geriau būtų suderinti tas parlamento darbų tvarkarašys priimant rekomendacijas dėl, dėl dėrybų ir tarybos sprendimai. Tokio tikslo reikėtų siekti. Reikėtų toliau tęsti konsultacijas su suinteresuotų grupių atstovais visose etapuose derantis dėl sutarčių, taip pat ir paskutinėme teisėkuros etape, kad galima būtų pasipriešinti nenumatytiems atvejams ar įvykiams, kai buvo su, sutartimi dėl, tarkybos sutartimi dėl, su Kanada. Uh, Taip pat e, atliekant poveikio vertinimą reikia atsižvelgti poveikį e, Europos verslui bei mūsų MVI. Ger, siekdami geresnės teisėkuros turime geriau atsižvelgti į tuos poreikius. Dažnai e, galiojančios priemonės yra panaudojamos automatiškai. Ir turėtume nepamiršti lengvinti, mažinti įmonėms tenkančią naštą, ypač gabenimo, transportavimo srityje. Taip pat e, prekybos politikos srityje reikėtų konkrečių nuostatų skirtų MVI. Mes e, esame įsipareigoję ištikrinti subsidiarumą ir proporcingumą ir kai įmanoma reikėtų siekti užtikrinti naudą, vertę, o ne tik tai imtis atskirų veiksmų. Helmut. Dėkoju. Kas dar? Noriu padėkoti pranešėjai už trumpą įvadą. Geresnė teisė, kur yra labai e, svarbi priemonė pasirašant, e, e, sankcinė sąlyga pasirašant tarptautinės prekybos susitarimus, noriu du pavyzdžius pateikti e, ir yra pakankamai aktualūs susiję su bet kokiu darybų eigos užtikrinimo, skaidrumo užtikrinimo kuomet taryba kreipėsi į komisiją, kad parengtų darybinius įgaliojimus, Europos parlamentas sitraukia į šį procesą, parengdamas atitinkamą rezoliuciją, pavyzdžiui, tarptautinės prekybos rytyje, arba galima būtų paminėti ir kitas užsienio politikos sritis ir už jas atsakingus komitetus, į kuriuos kreipiamasi tam tikro patarimo. Taigi šiame etape turi būti jau aiškiai pasakyta, kad būtina užtikrinti šio proceso skaidrumą. Ir e, tikrai derantis dėl Merkosulisos prekiaus sustarimo negalime laikytis mažesnių skaidrumo standartų, nei derantis dėl CETOS, TTIP, kitų susitarimų tikrai negalime taiksis tą situaciją, kuomet mums nėra prieinama informacija apie tai, kas jau dėl ko jau yra susiderėta. Taigi mums reikia iš anksto, a priori, šią situaciją pagerinti. Dar vienas aspektas, kurį noriu paminėti, susijęs su pavyzdžiui, vykstančiomis konsultacijomis su plėtinės visomis atstovais, arba ar tai būtų profsąjungos ar darbdavių atstovai, verslo atstovai, tai situacija dažnai yra tokia ir galbūt tai yra logiška, kad verslo atstovai tose darybose, konsultacijose dažniausiai dalyvauja. Čia plėtinės visuomenės atstovų nėra, todėl reikia ieškoti struktūrų, ir mechanizmų, kurios pasitelkus būtų galima atsižvelgti į regionų komiteto, e, ekonomikos socialinių reikalų komiteto pozicijas, taip pat ir parlamento vardu turėtume reikalauti kartu su komisija parengti atitinkamą mechanizmą, kurį pasitelkus būtų galima iš anksto uh, įtraukti šias organizacijas ir struktūras įvykstančias konsultacijas. Aš manau, kad siekiant e, sustiprinti visuomenės domėjimąsi tarptautinės prekybos susitarimais ir užtikrinti geresnę teisėkurą, šios priemonės yra būtinos tam, kad mūsų E, politikai ir priimams sprendimams pritartų piliečių. Iš tiesų, Alicijai žodis. Ehm, Dėkui. Nelabai ką ehm, galėčiau pridėti prie to, ką jau sakė pranešėjas ir kolegos. Pritarėme daugeliui išsakytų dalykų. SRD frakcija visuomet sakė, kad reikia didesnio skaidrumo ir komisija jau šiek tiek pasistumėjo šioje srityje į priekį. Bet taryba labai nenoriai taiko procedūras, kuriuose parlamentas nuo pat pirmojo etapo galėtų dalyvauti. Ir labai svarbu, kad ir komisija paspaustų tarybą nes komisija būtent atsakinga už tą naują tvarką, kai visi, visos institucijos dalyvauja procese. Taigi komisija irgi turi tiesiogiai įtakoti tarybą. Antra, be to, ką jau sakė kolegos, dar reiktų pabrėžti, kad parlamentas ne tik dėrybose e, turi dalyvauti kai deramasi dėl įvairių susitarimų, ne tik nuo dėrybų pradžios turi būti parlamentas, bet taip pat dalyvauti ir įgyvendinant tuos susitarimus ir stebint, kaip jie įgyvendinami. Taigi parlamentas turi dalyvauti visuose proceso etapuose. Tik tada parlamentas galės tiesiogiai reaguoti ir ypač jei nevyksta tinkamas įgyvendinimas. Kai kalbame apie tvarumo užtikrinimą, šie dalykai tampa vis labiau svarbesni. Taip pat visos šalis turi siekti, kad būtų reguliavimas vykdomas harmonizuotai, suderintai. Dėkui. Dabar steiksiu žodį komisijai. Johana, žodis jums. Dėkui. Dėkui, kad suteikėt žodį komisijai. Tarptautin, tarp institucinis susitarimas dėl geresnės teisėkuros yra labai svarbus, nes galime ne tik geriau bendradarbiauti, bet ir siekti geresnių rezultatų. Bet noriu pasakyti, kad kai institucijos kalbasi apie šių sustarimų įgyvendinimą, tai turi būti trišalis dialogas. Tas numatyta 50 straipsnėje, o dabar vyksta tik tai techniniai susitikimai pagal 14 straipsnį ir kol nesibaigs tie techniniai susitikimai, dar negalime kalbėti apie praktinius susitarimus dėl to, kaip turime bendradarbiauti ir dalintis įpareigojimais, derantis dėl tarptautinių susitarimų. Taip pat e, Strasbūrė bus e, bandoma apžvelgti rezultatus, e, e, situaciją, kokia yra su tais visais susitarimais. Ir kol kas tik tie galiu pasakyti. Dėkui. Nežinau, ar 12 gruodžio bus tas apibendrinantis sustikimas. Mes su Estijos ministru sutarėme, kad tas toksai apibendrinantis susitikimas vyks 18 ar 19 gruodžio. Tai yra savaitė prieš Kalėdas, bet ne Strasbūrė, nes yra priežasčių, kodėl taip negali vykti. O antra, kalbant apie turinį, tai noriu pasakyti, kad Inte komitetas jau turi praktiką, kuriai komisija turėtų pritarti mes jau esame sutarę, kad joks laikinas susitarimas negali, joks susitarimas negali būti laikinai pradėtas vykdyti, kol parlamentas jam nepritarė. Tai tas turėtų galioti ir visiems komitetam, ir parlamentui. Dėkui, toliau ponas Berinsinas. Dėkui, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Noriu padėkoti kolegom už išsakytus komentarus, jos atsižvelgsiu renkdamas nuomonę. Dėkui, pirmininkė. Dėkui. Mes tikimės, kad judėsime pirmin kalbant apie tą tarp institucinį sustarimą, kaip sakė komisijos atstovė, kol kas vyksta tik techniniai posėdžiai ir tikimės, kad sistema taps geresnė. Ta žadėjo ir Estija dabar pirmininkaujanti taryboje. 22 sausio turėsime nuomonės projektą 20 vasario balsuosime dėl šios nuomonės ir tuo baigėme septintąjį darbo tvarkės klausimą. Dabar periname prie aštuntojo klausimo ir noriu pakviesti dabar čia į salės priekį Singapūro prekybos ir pramonės ministrą. Kviečiu jį čia ateiti šalia manęs. Thank you. So, item 8. Taigi aštuntasis mūsų darbo tvarkės punktas, pirmas keitimasis nuomonėmis dėl laisvos priekybos uh, susitarimo tarp ES ir Singapūro, kuris buvo sudarytas labai seniai ir atsidūrė Europos teisingumo teisme ir ilgai laiko teismui prireikia atsakyti į komisijos pateiktus klausimus dėl to, kas yra išskirtinė ES kompetencija ir kas yra bendra ES kompetencija. 16 gegužės teismas paskelbė sprendimą ir aišku, kas yra ES kompetencija, išimtinė ES kompetencija ir kas yra mišri kompetencija. Viskas yra išskirtinė ES kompetencija, e, įskaitant ir darbo teisės. O investicijos ir disputų sprendimas yra mišri kompetencija. Ir tai reiškia, kad reikia dalinti tą susitarimą. Ir mes sekame parlamente, kaip tai yra dalinama. Kai kalbame apie investicijų portfelį, ir norime, kad tai atsispindėtų e, komisijos dėrybų mandate su Australija ir Naujaja Zelandija. Tas jau yra padaryta ir dabar mums reikia labiau susitelkti į susitarimo turinį. Ir šiandien man labai malonu pristatyti Singapūro valstybės priekybos ir pramonės ministrę, ponę Silan. Ir dabar steiksiu jums žodį dešimčiai minučių. Dėkui, ponė Langė, už pristatymą. Dėkui, kad šiandien galime pakalbėti apie priekybą ir ES ir Singapūro laisvos priekybos susitarimą. Dabar uh, prekyba vis labiau politizuojama ir kai kurios valstybės laikosi labiau nacionalistinių pozicijų. Kai kuriuose išsivyščiusiuose šalise, kur technologijos keičia e, tradicinius verslo būdus, e, matom, kaip daugelis pasisako prieš globalizaciją. Ir mes, kaip vyriausybės, turim spręsti kylančias problemas. Problemos sprendimas nėra rinkų uždarimas, bet siekis, kad vienodai būtų padalinta visiems globalizacijos nauda. Kalbant apie tarptautinę areną, mes glaudžiai bendradarbiaujame su ES, taip pat ir pasaulio priekybos organizacijoje, Paryžiaus susitarimo įgyvendinime bendradarbiaujame ir tarptautinėje darbo organizacijoje. Singapūras kaip prekybinis uostas jau XIX amžiuje išgarsėjo. Mes esame strateginėje vietoje tarp pagrindinių prekybos kelių ir Singapūras yra vienas aktyviausių pasaulio uostų mūsų priekybos apimtis 3,5 karto viršyje mūsų BVP. Ir tai yra mūsų šalies klėstėjimo pagrindas. Turime 21 laisvos priekybos sustarimą su 32 priekybos partneriais ES ir Singapūro. Šiemet įsigaliojo su Hongkongu įsigalios netrukus. Buvo pasirašytas e, lapkritį, o su 11 partnerių pasirašome tą šio laikinį susitarimą dėl transatlantinės partnerystės. Deramės taip pat su naujais partneriais, tokiais kaip Šilanka ir Eurazijos ekonominė sąjunga. Europos sąjungai priekybiniai ryšiai pasidarė svarbus nuo 57 metų švenčiant 60-ąją 60 Romos 60-asias Romos susitarimo metinės matome, kad e, tarptautinė priekyba įgauna vis didesnį svarbą. Turint galvoj dabartinį politinį klimatą, labai svarbu, kad e, ponas Junkeris 13 rugsėjo kreipdamasis e, ir kalbėdamas apie situaciją ES pabrėžė, kad ES pasisako už atvirą prekybą. Mes sveikiname Europos atnaujintą prekybinę darbo tvarkę ir Singapūras yra pasirengęs būti aktyvių partnerių ES. Neatsitiktinai Singapūras yra pirma Azijos valstybė, su kuria ES 2009 metais nusprendė dėrėtis dėl laisvos priekybos sutarties. Ir mes pritarėme taip pat ES ir Azijos laisvos priekybos susitarimui. E, visa apimantis susitarimas leis taip pat skatinti ir dvišalę priekybą ir investicijas, e, pagerės prieiga prie rinkų tiek prekiams, tiek paslaugoms, um, pagerės intelektinių teisių apsauga. Mes manome, kad tokie susitarimai turi mm, eiti koja kojon su tvarių vystimusi ir dėl to šiame susitarime yra skyrius skirtas e, darbo taisyklėm aplinkai, aplinkos apsaugai ir tvariam gamtos išteklių valdymui. Šiandien Europos sąjunga yra Singapūro e, trečia didžiausia priekybos partnerė ir de, atsakinga už dešimties procentų priekybos apimtis Singapūras yra ES didžiausias priekybos partneris Azijoje ir priekyba su Singapūru sudaro trečdalį visos priekybos Azijoje. Mes esame taip pat didžiausias, e, devintas pagal dydį tiesioginis investuotojas į ES ekonomiką. Singapūrė yra daug europiečių įvairių Europos įstaigų, kurios prisideda prie Singapūro kultūros įvairovės. Turime e, puikias galimybės ir toliau plėsti mūsų santykius, kadangi 2018 metais Singapūras taps Azijos valstybių e, ASEAN e, pirmininkę. Ir ASEAN uh, tikimės padės pasinaudoti ateities galimybėmis. E, reikia paminėti inovacijas, elektroninę komerciją ir kitas puikias atsiveriančios galimybės. ASEAN yra viena iš labiausia augančių rinkų. BVP tose šalise išaugo beveik 5 procentais, o eksportai augo 5,2 procentus ir planuojama, kad toliau auks. Ši rinka sudaro 600 milijonų gyventojų ir yra šešta pagal dydį, pagal, gyventojų, pagal BVP apimtis. Ne tik ASEAN šalis yra integruotos tarp savęs, bet turi puikius santykius, išorės prekybinius santykius. Ir tikimės, kad čia galėsim glaudžiau bendradarbiauti tiek dvišalių, tiek regioninių pagrindų su ES. Europos e, Sąjungos ir Singapūro laisvos priekybos susitarimas e, dėrybos E, sparčiai vystosi ir po teisingumo teismo sprendimo e, taip pat buvo deramasi ir dėl investicinių dalykų. Ir dabar belieka tik tai tą susitarimą ratifikuoti. Singapūras suinteresuotas, kad uh, kuo greičiau tas susitarimas būtų ratifikuotas ir kuo greičiau verslas galėtų pasinaudoti visais jo teikiamais privalumais. Ir tikiuosi, kad gerbiami parlamentarai e, planuoja apsilankyti Singapūrę, kur maloniai jų laukiame. Uh, e, Norėčiau padėkoti už apžvalgą ir dabar suteiksiu žodį Davidui Martinui, mūsų pranešėjai, pakomentuoti padėtį iš mūsų pusės. Ačiū pirmininkė, taip pat noriu padėkoti ministrui už tai, kad atvyko pas mus ir už jos prezentaciją. Džiaugiuosi, kad e, galiausiai pradėjome svarsyti LPS su Singapūru turinį, o ne patį procesą, bet aš pėdamas prie turinio Noriu pasakyti, kad šiandienos diskusijos dėja nereiškia, kad ratifikavimo procesas prasidėjo, nes, kaip jūs sakėte, pirmininkė, nors mes suprantame, kad komisija pateikė du susitarimus LPS ir dvišalę investicijų sutartį, vis dėlto jas dar turi e, patvirtinti valstybės narės. Tikiuosi, kad jos dirbs sparčiai Tačiau dėja žodis sparčiai netaikytinas e, to sutarties sprendimo procesui. O dėl teisingumo teismo nutarties galbūt Piteris iš komisijos galėtų pakomentuoti, kaip jis e, vertina šį procesą dabar. Norėčiau dar suteikti papildomos informacijos pirmininkė. Jūs ir ministrė minėjote, kad dėrybos buvo užbaigtas 2012-2013 metais. Jei pamenate, tuo metu, kai pras, dėrybas pradėjome, Europos Sąjunga e, dar nebuvo, nebuvo numatyta e, E, dėrėtis dėl investicijų, todėl mes paprašėme įtraukti skyrių dėl investicijų e, apsaugos teismo. Tas skyrius buvo įtrauktas, tačiau teising, kaip teisingumo teismas prie, paskelbė savo nutartį, mes jau nebenorėjome tos skyriaus ir paprašėme Singapūro e, pritarti naujosios sistemos taikymui. Singapūras sutiko, noriu padėkoti Singapūrui už tokį lankstumą. Jeigu dar į visą šį derinį mesime breksitą, pamat, suvoksite, kad sistema labai pasikeitė nuo tų laikų, kai pradėjome dėrėtis. Kad ten bebūtų, kaip ministrė sakė, Singapūras yra viena svarbiausių prekybinių partnerių paslaugomis ir e, produktais regione. Tai yra regiono centras ir norėčiau pakomentuoti viską iš mano šalies perspektyvos. Singapūras yra nedidelė, saliginai nedidelė šalis, bet po Prancūzijos ir JAV tai yra didžiausia Škotija škotijos eksport, škotiško viskio eksporto rinką. Tai yra paskirstimo centra, centras e, likusioms Azijos šalių rinkoms. Ministrė jau minėjo kai kuriuos sutarties privalumus, aš paminėsiu dar keletą svarbiausių aspektų. Visų pirma, šis sutartis pašarins tarifus beveik visoms prekiams, kurioms jis galios. Nuo 2006 Jau matėme, kad 31 procentų išaugo prekybos su Sinkabru apimtis ir dabar to, tos prekybos apimtis 50 milijardų 2016. Taigi nemažai pasiekėme panaikinę tarifus. Antra, panaikinti visos kliūtis priekybai e, paslaugomis, e, ypač telekomunikacijų, automobilių srityje. Ir skirtingai nei sutartis su Kanada, šios sutarties poveikis yra teigiamas. O SITA plus taip pat turėtų atnešti gerų rezultatų. Singapūras sutiko užtikrinti pas, e, apsaugą e, dviems šimtams geografinė nuorodų, Europos gaminių su geografinės nuorodos žyma. Tai gera žinia, nes Singapūras pats neprašė jokių jo e, gaminių su geografinė nuoroda žyma apsaugos. Ministrė tikriausiai to nepatvirtins, bet manau, kad Singapūras stebina tai, kad amerikiečiai nesutinka užtikrinti apsaugos mūsų produktams su geografinės kilmės nuoroda. Galiausiai, kalbant apie investicijų apsaugą, e, jau sakiau, kad e, atsirado nauja e, investicijų apsaugos sistema, investicijų teismas. Tai pažanga vertinant, pavyzdžiui, situaciją dėl laisvos prekybos sutarties su Kanada. Galiausiai investicijų skyrius TSD valdyba numatoma e, steigti, joje dirbs atstovai, pareigūnai, kurie konsultuosi su visuomenė, plėtinė visuomenė, vyriausybėmis bei ekspertų e, ir vairiais ekspertais. Tai labai geras dalykas, bet žinau, kad e, Singapūras yra uh, ratifikavęs tik penkias iš aštuonių pagrindinių TDO konvencijų. Būtų gerai, kad sertifikuotų dar tas tris prieš pernant prie galutinio sutarties ratifikavimo. Tikiuosi, kad netrukus ta, ta sutartis mus pasieks ir kad pavyks parlamente ją priimti greitai. Nežinau, kad Singapūras yra pasirengęs bendradarbiauti su mumis šiais klausimais. Tai tiek, pirmininkė, ir leisiu kolegoms e, perduoti E, kalbėti. Ačiū toliau, ponas Habeks. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ministrė. Jūs e, matyti, džiugu jūs čia matyti šaltame Bruselėje ir noriu labai šaltai su jumis pasisveikinti. Tikriausiai galiu kalbėti APP, visos APP frakcijos vardu, nekartosiu to, uh, ką pranešėjas jau pasakė, dėl to, kaip, kaip gerai parengta ši e, prekybos sutartis tarp ES ir Singapūro. Singapūras visada buvo geras, patikimas ES partneris. Ir mes manome, kad ši prekybos sutartis turėtų būti pasirašyta kiek įmanoma greičiau. Aš atsiprašau dėl, dėl kai kurių vėlavimų iš ES pusės, nes, kaip galite įsivaizduoti, nelengva kartais būna e, sus, sus, sukviesti prie vieno stalo pietričių Azijos, e, visas valstybės, nelengva ES visas šalis sukviesti prie stalo, bet ES e, yra nusiteikusi ryštingai dėl šios sutarties. Manome, kad tai yra e, gerovę užtikrinsiantis susitarimas. Tikimės, kad jis bus patvirtintas kitais metais ir mes jo tikrai lauksime. Ačiū. Anna Maklarkin. Ačiū ministrė, malonu iš čia matyti, dėkoju už jūsų kantrybę pademonstruoti ES ir sudėtingų sistemų atžvilgių. Džiaugiuosi šiandien čia matydama ir tikiuosi, kad visi sėdintys salėje ir stebintys transliaciją internetu jūsų žinia išgirs, priims rimtai ratifikuos šį susitarimą, nes vartotojams jis tikrai yra naudingas. EKR frakcija pasisako prieš bet kokias susitarimo e, peržiūrėjimo galimybės. Mes turėtume laikytis prisimtų įsipareigojimų, gerbti prekybos partnerius. Singapūras iš tiesų demonstravo visapusišką supratimą per šį laikotarpį ir turime pasiekti, kad susitarimas įsigaliotų. Nežinau, ar Singapūras turėtų kokį nors komentarų dėl tolesnės dėlsos galimybių ir kaip ta dėlsa galėtų būti vertinama Singapūrė, ar, turė, ar e, jums tai turėtų kokiu nors praktiniu padariniu, taip pat komisijos atstovams, kurie sėdi salėje, noriu užduoti klausimą, kokias pastangas jie deda, kad uh, skatintų informacijos sklaidą apie šį sustarimą valstybėse narėse tam, kad jos e, kuo greičiau jam pritartų. Animari Minur. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad atvykote, ponė ministrė. pirmininkė, dėrybos laisvos prekybos su Singapūru baigėsi 14 metais, po to e, Teisingumo teismas turėjo priimti nutarimą dėl valstybių narių galiojimo pasiskirstimo. Šį sustarimą pasirašant ir ratifikuojant ir iš tiesų nėra atliktas joks poveikio vertinimas pastaruoju metu nes e, e, yra atliktas tik tai poveikiai vertinimas 9 metų sustarimų tarp ES ir ASEAN. ASEAN šalis tikrai yra skirtingos, egzistuoja skirtumai tarp Singapūro, Malazijos ir Filipinų, daug didesnis nei tarp Singapūro, lyginant su Vokietija ar e, Estija. Taigi nuo 2009 daug kas pasikeitė, nuo 2009 birželio, kuomet buvo šis e, poveikio įvertinimas atliktas, prasidėjo bankų krizė tuo metu ir e, pagrindinės bankų krizės priežastis buvo laisvas kapitalo dėjimas, bankų koncentracija, kapitalo srautų nereglamentavimas ir nereguliavimas ir finansinės paslaugos. Taigi, Labai svarbu išsiaiškinti, kokį poveikį šis sustarimas turės ES ir Singapūro finansiniam stabilumui. Singapūras yra vienas didžiausių ES e prekybos partnerių Azijos regione Singapūre. ES daug investuoja ir Singapūras po Japonijos yra antras pagal dydį investuotas Europos Sąjungoje. Taigi, prekybos, laisvos prekybos susitrimas su Singapūru gali turėti didelės įtakos mūsų ekonomikai ir mūsų e, visuomenės santvarkoms. Taip pat aš e, noriu dar paminėti tą vadinamą teisę tvirtinti e, taisyklės ir kokiu dar taisykliu mums reikia, kad užtikrintume geresnį finansinį stabilumą, e, siekiant didesnio skaidrumo, finansinių paslaugų teikimo taisyklės pastaruoju metu buvo supaprastintos. Noriu paklausti, kaip bus užtikrinamas investuotojų e, saugumas. Teisingumo teismas teigia, kad e, pagrindiniai galiojimai čia tenka valstybėms narėms, ar tinkama nuostata bus išbraukta iš susitarimo. Taip pat noriu priminti, kad komisijos narė Malstrom per plenarinę sesiją teigia, kad visi ginčiai bus sprendžiami pagal laisvos prekybos sutarties nuostatas, neatsižvelgiant į Teisingumo teismo pareikštą nutarimą. Ar tai reiškia, kad e, trečiųjų šalių teisės privalo būti nustatomos e, sutarties tekste e, ir tos nuostatos turi būti vertinamos pagal atitinkamų konvencijų nuostatas sulyginamos su konvencijų nuostatomis. Taigi noriu dabar paprašyti sureaguoti išduotus klausimus ir iš komisijos atstovams atsakyti. Ačiū pirmininkė, dėkoju ministrai, kad atvykote, daug kas jau buvo pasakyta. Iš esmės, manau, kad e, per pastarosius keletą metų mūsų darybininkai su mumis nelabai gražiai elgesi. Ir Dabar mes bandom iš naujo peržiūrėti jau e, sutarto teksto turinį, e, nepaisant to, kad e, Europoje vyko didelio masto demokratinės diskusijos apie tai, kaip mūsų prekybos politika turi būti vystoma. Dėkoju už kantrybę tuo metu, kai rodoma tuo metu, kai mes vertiname savo prekybos politiką. Mes mes kalbame apie šio susitarimo turinį tai į kai kurios jo aspektus nebuvo pakankamai atsižvelgta ir prieš ratifikant sustarimą reikia tai padaryti. Man svarbiausias klausimas yra susijęs su darbuotojų teisėmis ir Tartutinės darbo organizacijos konvencijų ratifikavimu. Žinome, kad Singapūras neratifikavo trijų svarbiausių darbo teisų standartų 87 konvencija pirmiausia dėl teisės burtis į profsąjungas, taip pat e, nemažai problemų kelia e, atitinkami Singapūro įstatymai dėl pilietinių e, organizacijų ir teisės burtis į asociacijas laisvai. Taigi norėčiau iš jūsų lūpų išgirsti, ar ketinate per tą likusį laiką iki ratifikavimo pradėti dialogą apie tai, kaip turėtume laikytis ir gyventi atitinkamus principus, kurie yra pabrėžiami prekybos ir vystimosi skyriuje. Susitarimo man šie klausimai yra labai svarbus ne tik vertinant esą Singapūro tarpusavio prekybos santykius, tačiau jūs taip pat minėjote ir pasaulinį kontekstą turint omenyje, kad tiek antiglobalistai veikia globalių lygmenių, tiek ir e, protekcionistai bando visais atžvilgiais sutvirtinti savo pozicijas. Tai e, kalbant apie darbuotojų teisės, Manau, kad siekiant užtikrinti tarptautinį pasaulinį valdymą būtina pripažinti tarptautinės darbo organizacijos e, nustatytus standartus. Šiais metais e, TDO ekspertų komisija paprašė Singapūro patekti informaciją apie TDO taikomą darbo e, santykių ir darbo sąlygų įgyvendinimą Singapūre e, ir negavo jokios informacijos iš Singapūro. Taigi man labai būtų įdomu sužinoti, kaip atitinkamų skirių teorinės nuostatos galėtų būti tinkamai praškai gyvenamos Singapūre ir e, taip pat e, tai būtų naudinga Europos Sąjungai. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pirmininkė už tai, kad dalyvauja mūsų posėdėje ir noriu pasidžiaugti jūsų atliktų darbų, taip pat ir jūsų atsovamos vyriausybės darbų, kaip e, ką tik minėjo Džud, e, visi vėlavimai e, paaiškiai kurie, kurie nelabai pateisinami, pertinant tai, tai, ką nuveikė Singapūro vyriausybė, vis dėlto buvo būtini, kad teismas pa, e, paskartų savo nutartį ir tai buvo svarbu. Norėčiau užduoti e, klausimą, nes buvo išvardinti visi pozityvus tos sutarties aspektai ir aš pritariu tiems pastebėjimams, bet to turėjau galimybę lankytis Singapūre ir pati pamatyti, kiek daug pažengusi yra jūsų šalis ir, ir ką, kuo esate pasiekę. Norėčiau paklausti, kaip žmogiškojo. Žinau, kad e, žmog, žmon, žmonijos vystimosi indekso reitingė Singapūras yra penktoje e, vietoje. Ir norėčiau taip pat paminėti, kad Kanada taip pat nebuvo pasirašiusi kai kurių TDO konvencijų, kur, kuomet parlamentas ratifikavo, e, turėjo ratifikuoti prekybos sutartį su Kanada ir todėl teko įtraukti nuostatą dėl e, privataus arbitražo, sprendžiant e, investuotojų e, ginčius ir sukurti naują sistemą. Norėjau paklausti, ka, kaip paaiškinti e, Singapūro, e, tai, kad Singapūras yra būtent toje vietoje e, žmogiškojo vystimosi indekso sąraše, atsižvelgiant į tai, kiek pažangių technologijų yra šalyje taikoma, atsižvelgiant į. Taip pat, kodėl dar nepasirašėte tų TDO konvencijų, kurios buvo minėtos? O dabar, ministrė, žodis jums atsakyti, galimybė jums atsakyti. Noriu padėkoti parlamentarams už tokius apgalvotus komentarus, komentuojant mano pasakytą kalbą. Į kai kuriuos iš jų galbūt komisijos atstovas geriau atsakytų, bet aš norėčiau pakalbėti apie tai, kas mm, ne viename komentare buvo minėta. Tai yra tvarumas ir darbo reglamentavimas. Taip pat norėčiau papasakoti, ką Singapūras daro darbo sąlygo apsaugos rytyje. Mes kalbame apie tokį trišalį metodą ir tai užtikrina darbuotojų, darbdavių ir vyriausybės bendradarbiavimą. Darbuotojams atstovauja profsąjungos ir tas trišalis bendradarbiavimas apima sprendimų prieimimą, bendros sutarimo ieškojimą dėl to, kaip ekonomika turėtų vystytis. Pavyzdžiui, yra trišaliai komitetai, kurie e, svarsto atlyginimo klausimus, turime nacionalinę atlyginimų tarybą, taip pat yra trišaliai komitetai, kuri, pavyzdžiui, galvoja, kaip padidinti užimtumą, pavyzdžiui, moterų užimtumą. Ir vyksta trišalės konsultacijos e, dėl visų įstatymų, kurie turi įtaką ekonomikai ir užimtumui. Taigi toks yra metodas naudojamas Singapūrė. Ir taip pat noriu pasakyti, kad daugelis valdančiosios partijos atstovų e, Singapūrė glaudžiai bendradarbiauja su tais įvairiais trišaliais komitetais. Patarė jiems, aš pati, pavyzdžiui, esu Singapūro moterų sąjungos patarėja ir tas glaudus bendradarbiavimas tarp darbdavių, profsąjungų ir vyriausybės mūsų nuomonė e, duoda labai puikių rezultatų darbuotojams. Neužimtumas, nedarbas Singapūrė yra labai mažas, 16 metais 3 procentai, mūsų užimtumo e, procentas 16 metais buvo didesnis negu 75 procentai. Ir būtent toks mūsų metodas sudaro galimybės taip pat siekti, kad auktų atlyginimai, didėja darbuotojų vidutinis darbo užmokestis. Ir tai taip pat leidžia uh, užtikrinti darbuotojų gerovę ir dėl to mes esame taip aukštai žmogiško, žmogaus vystimosi indekso sistemoje. Taip pat labai glaudžiai bendradarbiaujame su tarptautinė darbo organizacija. Ir e, tarptautinė darbo organizacija yra mūsų partnerė organizuojant pagrindinius e, renginius, e, kuriuose kalbama apie darbo sąlygas. O kalbant apie tas dvi e, konvencijas, tarptautinės darbo organizacijos konvencijas, tai mes pirmiausia norime iš tiesų užtikrinti, kad būtų laikomasi ne tik tos konvencijos dvasios, bet ir visų reikalavimų. Mm, ir tik tada tas konvencijas pasirašytume. O apskritai mūsų e, darbo mm, procedūros ir taisyklės atitinka, mes siekiame, kad jos atitiktų Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų dvasę. Mes nuolat mm, palaikome dialogą su tarptautinė darbo organizacija ir mm, kad, kad geriau būtų matoma, kaip tas uh, trišalis konsultacijų metodas uh, leidžia užtikrinti tiek darbo sąlygų uh, gerinimą, tiek atlyginimų didinimą, didinimą tiek apskritai visų pamatinių um, tarptautinės darbo organizacijos konvencijų uh, dvasę. Dėkoju. Dabar Europos komisijos vardu suteiksiu žodį ponui Piteriui Berts. Jis yra atsakingas už pietų ir pietryčių Aziją, Australiją, Naują Zelandiją ir daugelį kitų šalių. Dėkui gerbiamas pirmininkė, dėkui ministrė, dėkui gerbiami parlamento nariai pirmą kartą šiandien kalbamės apie šio susitarimo svarbą ir džiaugiamės, kad ministrė svečiuojasi. Dėrybos su Singapūru yra pirmosios, kurias pavyko užbaigti su Azijos valstybė nuo 2007 iki 2009 metų vyko, o dabar Dvišalės dėrybos vyksta ir tikimės, kad tai paklos pagrindą kitom dvišaliam dėrybom su kitais Azijos partneriais. Ir taip mes taip pat įtvirtinsime ir Europos Sąjungos e, dalyvavimą Azijos šalise. Turime sustarimą su Pietų Koreja ir e, šios dėrybos, aišku, stiprina ES dalyvavimą Azijos šalise ir susitarimas su Singapūru yra plačiausias susitarimas sudarytas su Azijos valstybė, neminint ASEAN susitarimo. Ir mes iš tiesų matome, kad tai įrodo mūsų sieki laikytis ambicingų prekybos e, tikslų su Azijos valstybėmis ir dabar šis susitarimas numato investicijų apsaugą, disputų, ginčių sprendimą. Ir dabar tikimės, kad tas mm, sustarimas, dėl kurio susidėrėta, kuo greičiau bus pradėtas įgyvendinti. Tai labai pozityvus dalykas, kad parlamentas jau suorganizavo keitimąsi nuomonėmis apie šį sustarimą, nors formaliai dar e, to susitarimo negavo e, ir negavo formaliai prašymo išreikšti savo pritarimą šio susitarimo sudarimui. Mes labai palankiai žiūrime į parlamento rezoliucijas dėl dėrybų mandato su Australija, Naujaja Zelandija ir apskritai dėl užsimos prekybos ir investicijų sustarimų architektūros. Dabar baigiamas versti tas susitarimas ir mes ir toliau bendradarbiaujame su Europos parlamentu ir valstybėmis narėmis. Dėl to kokia turėtų būti ateities tokių susitarimų architektūra ir jau rengiamės to susitarimo įgyvendinimui. Norime būti pasirengę, kad tą dieną, kai susitarimas įsigalios, jis būtų pilnai įgyvendintas. Ir taip pat rengiame tą informacinę kampaniją, kad visi, kam svarbu, ES galėtų pasinaudoti tą naudą, kurią šis susitarimas duos ir kad tas susitarimas bus kuo plačiau naudojamas. Ir tikiuosi ir toliau bendradarbiauti su, komitet, su šiuo komitetu, kai oficialiai bus pateiktas šio sustarimo tekstas. Ir užbaigiant dar kviečiu pranešėją, pona Martiną. Aš kalbėsiu trumpai, pirmininkė. Aišku, kad niekas nenori, kad dėrybos būtų pradėtos iš naujo, dėrybos baigėsi. Niekas parlamente tikrai nenori iš naujo uh, dėl kažko šiame susitarime dėrėtis, dėl tvaraus vystimosi skyriaus. Tai mes esame patenkinti tuo skyriumi, bet kai, pavyzdžiui, net Kanados atveju mm, mes norėjome, kad Kanada pasirašytų mm, Tartautinės darbo organizacijos konvenciją. E, laikas spaudžia ir aišku, negalim tikėtis, kad Singapūras pasirašys Tartautinės darbo Mm, darbo organizacijos tris konvencijas, kurių nėra pasirašęs. Aišku, kad to galbūt nepavyks jam padaryti iki susitarties įsigaliojimo, bet bent jau norime, kad signa, Singapūras pasiūstų tą pozityvų signalą. Žinome, kad Singapūras yra teisinė valstybė ir tai, ką įsipareigoja, paprastai gyvendina. Tai iš tiesų mes parlamente labai norėtume pamatyti pažangos e, Singapūrė dėl tų trijų e, belikusių tarptautinės darbo organizacijos konvencijų. Ir tikiuosi, kad valstybės narės taip pat atsižvelgs į teisingumo teismo sprendimą ir mes gausim du sustarimus arba bent jau vieną. Ir greitai. Ačiū. Baigėsi pirmasis keitimasis nuomonėmis e, dėl dviejų sutarčių. Ačiū ministrė už tai, kad pas mus atvykote. Tikrai malonu Jūs čia matyti. Ir tikiuosi, kad e, pavyks ratifikuoti sutartį kitų metų pradžioje. Dar kartą ačiū.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 metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita. Pranešė ponė Saifi. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš kaip tik e, rengiu projektų dėl ES prekybos politikos įgyvendinimo. E, E, pranešimo tekstą ir norėčiau pasikeisti nuomonėmis. Es priekybos politikos vykdymas pasikeitė, kontekstas pasikeitė nuo 2015. JAF rengėsi pasitraukti iš tarptautinės priekybos sistemos, daugia šalės priekybos sistemos, vyksta dėrybos dėl Junktinės karalystės įstojimo, tai atneš pasiekmių. E, viešosios diskusijos dėl e, E, priekybos politikos apima daugybę klausimų, į kuriuos turime atsakyti. Ir šiame kontekste vyksta tarpinė peržiūra e, priekybos politikos įgyvendinimo. Ji yra būtina ir norėčiau e, paminėti svarbiausius aspektus, kuriuos reikėtų aptarti ir kurie, dėl kurių reikėtų pasiū, pateikti pasiūlymų. Visų pirma, kaip svarbiausia prekybos galybė pasaulyje turėtumėte, turėtume užtikrinti įmonių ir piliečių interesus. Mūsų tikslas ginti e, sąžiningą ir lygią prekybą užtikrinama visiems paremta taisyklėmis, kurių būtų laikomasi ir paremta tokiais principais kaip apibusiškumas, e, ambicingos laisvos prekybos prekybos sutartys visapusiškos e, turėtų apimti ir priemonės kovoti su nesažininga konkurencija ir turi nusekliai atitikti kitas ES politikos rytis. Antras pastebėjimas. Reiktų akcentuoti, kad reiktų stebėti prekybos politikos įgyvendinimą ir ypač su kokiamis klitimis susidurėma. Ar taip pat, kad pas, pasirašyti sustarimai prekybos jas būtų įgyvendinti ir kad visos priemonės būtų išnaudojamos. Reikėtų e, ryšio kanalų apie e, sutarčių įgyvendinimą per ES delegacijas ir ambasadas turėtume šią informaciją gauti. Ji reikalinga ne tik derantis dėl prekybos sutarčių, bet ir ypač stebint sutarčių gyvendinimą. Komisija be metinės ataskaitos dėl prekybos sutarčių gyvendinimo turėtų teikti informaciją apie kelio gairių planus, e, rengiantis daryboms ir taip pat e, kiekvienos sutarties įgyvendinimo ataskaitas ši politika turi atspindėti ir puoselėti es vertybės. Turime siekti šio tikslo, tobulindami bendros bendrosios privilegijų sistemos ir bendrosios privilegijų sistemos plus sistemas, dirbdami su vartotojų organizacijomis ir įmonėmis, siekdami užtikrinti socialinę įmonių atsakomybę ir e, užtikrindami mūsų socialinių standartų sklaidą tarptautinėje scenoje. Taip pat norėčiau pabrėžti, kaip koks svarbus dalykas yra skaidrumas, kad at, atlieptume piliečių lūkesčius, reikia aiškių pozicijų, informacijos apie sutarčių turinį reikia visų pirma reikalauti skaidrumą e, skaidrumo, atvirumo e, nuo pat dėrybų pradžios. Komisija turėtų geriau informuoti apie rengiamas poveikio vertinimo studijas ir jų rezultatus, o valstybės narės turėtų organizuoti diskusijas šalise, įtraukti nacionalinius parlamentus, įmonės ir piliečius. E, šiandien savo pasisakymą apsiribosiu šiais pastebėjimais ir e, keitimasis nuomonėmis e, prisidės prie bendrų pamastinių šioje srityje ir dabar lauksiu kolegų komentarų. Ačiū ponė Saifi. O dabar žodis, žodis šešėlės pranešėjams poniai dalį. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti poniai Saifi Pritariu daugeliu jos išsakytų pradinių pastebėjimų. Manau, kad e, per pastaruosius metus paaiškėjo, kad bendroji priekybos politika, es priekybos politika išgyvena esminių pokyčių. Yra pokyčių, kurie dar nėra iki galo įgyvendinti. Manau, kad vienas svarbiausių informacijos šaltinių rengiant šį pranešimą, tai neseniai paskelta ataskaita apie laisvos prekybos sutarčių įgyvendinimą. Ten yra nemažai informacijos, kurios pagrindų galime dirbti aiškindamėsi, kaip bendroji prekybos politika gyvendinama vietoje. Ir tikrai, nors tikrai džiugu, kad pirmą kartą komisija paskelbė įgyvendinimo ataskaitas Vis dėlto dokument, tas dokumento turinys dar toli gražu nėra toks, kokio norėtųsi. Visų pirma, kalbant apie ten publikuojamus statistinius duomenis, pristatomas labai, labai gražus es prekybos politikos įgyvendinimo vaizdas, nėra, nors nėra subalansuoto uh, požiūrio ir negatyvių pasiekmių analizės. Manau, kad reikia gilintis ir neigiamą ir teigiamą prekybos politikos įgyvendinimo aspektus. Ir reikėtų vengti šališkų vertinimų. Deja, komisijos e, ataskaita yra būtent šališka. Komisija kalba apie įmonių sėkmės istorijas konkrečiose sritise, tačiau nepristato tų sėkmės istorijų konkrečiame kontekste. Nekalba apie tai, kad iškeliamos darbo vietos į kitas šalis, į kitus regionus, nes turint šią informaciją būtų galima susidaryti labiau subalansuotą vaizdą. Taip pat komisija beveik nekalba apie prekybos politikos poveikį e, bendram ekonomikos augimui. Kai vertiname laisvos priekybos sutarčių gyvendinimą, nesiejame jų e, su bendru e, poveikiu Europos ekonomikos augimui. O į tai būtina įsigilinti. Kaip ponia Saifi minėjo, iškyla ir vertybių klausimas, taip pat kaip prekybos taisyklės yra įgyvendinamos praktiškai. Man, peržiūrint komisijos paskelbtą ataskaitos, e, gyvenimo ataskaitą, kritoje kitai, kad kaip mažai taisyklių patvirtintų priekybos sutartise yra praktiškai gyvendinamos. Įgyvendinant laisvos priekybos sutartis, reikėtų tai apmastyti, pavyzdžiui, komi pačios komisijos vertinimais visiškai neįgyvendinamos intelektinės nusaibės teisės, nesiekiama užtikrinti tvaraus vystimosi prekybos pagalba, taip pat neužtikrinamos nuostatos dėl viešųjų priekimų. Mes parlamentas tam daug skiriame dėmesio, rengiant sutartis, tačiau paskui visą tai pamirštama. Todėl turime pamastyti, rengdami šį pranešimą, kaip galėtume uh, išsiaiškinti, kas vyksta vietoje, kad turėtume visapusiškesnę informaciją apie prekybos sutarčių gyvendimą. Ir galiausiai, ir čia visiškai sutinku su ponė Saifi, labai svarbus skaidrumas. Tik tuo atveju uh, jei turėsime aišku subalansuotą objektyvų vaizdą apie tai, ko, kokia yra laisvos priekybos situacija, tik tuomet galėsime gauti visuomenės pasitikėjimą, paramą priekybos politikai, nes ji turi būti e, atnešti naudos visiems, o ne tik tai e, keliems. Ačiū. Ema Maklarkė. Ačiū pirmininką, kalbu Jano Zahradilą, kad ir šešėlinio pranešėjo vardu. ES svarbiausias tikslas užtikrinti, kad priekyba atneš naudos ekonomikai ir žmonėms. Neseniai e, pasirašytos naujos sutartys su Singapūru, Kanada, Japonija, o sutartys su Pietų Koreja, Kolumbija ir Peru galioja jau kurį laiką. Gyvendinimo etapas yra esminis. Būtina išsiaiškinti tų sutarčių poveikį verslui ir vartotojams. Taip pat tai, ar mūsų partneriai gyvendina prisimtus įsipareigojimus, taip pat turime išsiaiškinti, ką dar reikia tobulinti. Labai sveikiname šią iniciatyvą ir šį pranešimą. Norėtume, kad tai būtų e, praktinė labiau nei, nei teorinė priemonė, kad būtų parengtos politikos rekomendacijos. E, tai nebus lengva užduotis, net, nes prekybos statis yra nevienodos dėl savo priepties ir e, tikslų, taip pat mūsų šalių partnerių kultūra labai skirtinga. Nežiūrinti tai, manome, kad galime galima parengti bendrų užduočių rekomendacijų. Manome, kad tai paralelus procesas vykstantis šalia ekspost vertinimo. Pavyzdžiui, kaip neseniai buvo padaryta sutarties su Pietų Koreja atveju, tie procesai turėtų vykti lygia greta. Šiame pradinėme diskusijoje etape norėčiau paminėti, kas arba EKR frakcijai, kokius klausimus ypač turėtume nagrinėti. Visų pirma, ES įmonės iki galo neišnaudoja galimybių, kurias atveria LPS. Kodėl? Europos įmonės naudojasi galimybę ma taikinti mažesnius muito mokesčius. E, e, daugeliu atveju tačiau mažiau, nes mūsų partneriai naudoja, naudojasi dažniau tokiamis galimybėmis. Kaip labiau išnaudoti LPS atveriamas galimybės? Taip pat turime skleisti informaciją apie laisvos prekybos sutartis, kokias ryšio komunikacijų strategijas galima būtų dėkti. Antra, mažos ir vidutinės įmonės, kurios, mm, e, dir, kurios sudaro 30 procentų ES eksporto rinkos, turi, pasinaudoja LPS e, privalumais. E, apie jas neturėtume pamiršti derantis dėl sutarčių. Komisija turėtų visas būsimas LPS įtraukti skyrius skirtam VAI, tačiau turėtume mąstyti apie tikslinį įgyvendinimo procesą, kad įtrauktume, kad labiau jas įtrauktume. Pavyzdžiui, daugumai mažų ir vidutinių įmonių galimybę aukti kitoje šalyje reiškia galimybę atsižvelgti į vietos poreikius ir vietos galimybės. Uh, Tai taip pat galimybė e, tapti partnerėmis su, ter, su kitomis tarptautinėmis įmonėmis ir pasiekti kitų šalių rinkas. Tačiau, kad tai būtų įmanoma, reikia pasitelkti unikalias technologijas bei pasitelkti turimus paskirstimo kanalus. Reikia siekti strategijų vairovės. Galiausiai dėl pakal, pagalbos prekybai arba neprekybai turime padidinti besivystančių šalių gebėjimus geriau išnaudoti galimybės, kurias teikia es prekybos sutartis. Išplėtoti vis vystomosios politikos svarbą e, poli, e, prekybos sutartise, nes e, tos šalis prisidės prie pasaulinės verčių grandinės ir tų šalių tvaraus vystimosi. Turime pasiekti rasti būdų, kaip, kaip to pasiekti, pasitelkia gyvybingas strategijas. ES prekybos e, politika paremta negriežtąją gale. Mes tikim, prašome, kad partneriai laikytųsi mūsų reikalavimų žmogaus teisų, darbo standartų kitose srityse. Mes įsipareigojam, jo, kalbant apie mūsų partnerius, kurie, dal, kurie naudojasi prekybos privilegijų sistemomis. E, tai ypač aktualu. Na, Čia nekalbam apie sankcijas, bet aš norėčiau, kad ši tema taip pat būtų svarstama, kaip pavyzdžiui bus daroma sausio mėnesio plenarinėje sesijoje, kuri dar yra toli. Ir tikiuosi sėkmingai bendradarbiauti rengiant šį pranešimo projektą. Dita, Liberalų frakcijos vadu, ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pritarti pranešėjai ir jos pradžioje išsakytoms mintims apie tai, kad situacija iš esmės pasikeitė, turime todėl sureaguoti. Jeigu priimtume dabar ir vertintume naują JAV poziciją dėl TTIP, tai turėtume suvokti, kad e, patvirtinus šią poziciją ES atsiveria galimybė tęsti savo liberalios prekybos politiką, todėl komisija privalo toliau ryštingai siekti įsitvirtinti, atverti naujas rinkas ir e, taip pat peržiūrėti galimybės atnaujinti prekybos susitarimus su savo dabartiniais partneriais bei įgyvendinti galiojančius prekybos e, režimus ir sistemas, es pasirinko tinkamą poziciją, ieškodama naujų priekybos partnerius, tenkdamasi sudaryti alijansus su šalimis, e, kurios pritarė mūsų tikslams, kad būtų sudaryta pasaulinio masto e, taisyklėmis grindžiama priekybos sistema, PPO kontekste e, ir toks būtų mūsų svarbiausias prekybos politikos prioritetas. Turime pritaikyti mūsų susitarimus prie naujų sričių, e, kurios yra susijusios su verslo praktika, nes daug kas pasikeitė, būtina įtraukti skaitmeninės prekybos skyrius į visus būsimus prekybos sustarimus, kurie taip pat reglamentuotų ir domenų srautus apibendrindama. Pritariu tam, kas buvo paminėta, pabrėžiant būtinybę siekti apčiuopimo rezultatų, kuris būtų naudingos verslui, piliečiams, tačiau turime ieškoti būdų, kaip tuos teigiamus rezultatus geriau pristatyti jiems ir šios rytie kol kas atsiliekame. Helmut Šolis guoja e frakcijos vardu, dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjui už suteiktą galimybę ateityje galbūt išsameu įvertinti bendrojo priekybos politiką ir jos įgyvendinimo aspektus. Pritariu tiems kolegoms, kurie teigia, kad reikia tolesnių veiksmų susijusių, e, reaguojant į pokyčius, e, e, pasitelkti reikia naujas priemonės prekybos politikos srityje, taip pat įvertinti spragas, problemas ir visus tos aspektus, kurie nevyksta labai sklandžiai turime atsižvelgti į šio laikinės ekonomikos ir prekybos politikos sudėtingumą. Manau, kad e, ponas Began 2015 metų pranešime e, buvo pateikta labai daug gerų pasiūlymų. Vienas iš jų buvo reguliarių pranešimų rengimas ir dar noriu paminėti tris aspektus, tris rytis, kuriuose tikiuosi bendradarbiavimo su pranešėju. Neseniai savo komitete svarstėme ekonomikos valdymo klausimus ir kuomet e, diskutuojame, svarstome apie taisyklėmis grindžiamą priekybos politiką, tai ji turėtų apriepti ir uh, sprendimus susijusius su to, kas ir kokius konkrečius sprendimus priima, bei Reikia pabrėžti, kad prekybos politikos įgyvendinimas turi būti glaudžiai siejamas ir su informacijos teikimu apie tai, kas iš šios prekybos politikos gauna daugiausiai naudos, nes mes prekiaujame ne dėl pačios prekybos apimčių, o tam, kad pagerintume ES ir e, šalių, su kuriamis prekiaujame ekonomikos būklę bei savo piliečių gerovę, taip pat privalome užtikrinti atitinkamą kontrolę tokių priemonių kaip MFA arba parama už priekybą ir taip toliau. Turime vertinti e, kiekvieną priemonę ir jos poveikį ekonomikos vystimuisi. Taip pat manau, kad turėtume kritiškai įvertinti ir horizontaliuosius e, tarpusavio santykius tarp atskirų e, susitarimų e, ekonomikos vystimosi ES šalise partnerėse svetingumo kontekste. Todėl, manau, turime pasimokyti iš pastarųjų diskusijų, įvertinti, kas ir ką turėtų padaryti įgyvendinant e, mūsų bendrąją prekybos politiką ir atitinkamai parengti savo prekybos strategiją po 19 metų. Klausiu Buchnerį žodis dabar. Ačiū. Taip pat ir pranešėjai už e, įdomius pasiūlymus, aš dabar e, pabūsiu velnio advokatas šiandien. Manau, kad e, tikrai gerai, kad ir komisijos ataskaita nemažai kritinių pastabų yra pateikiama, pavyzdžiui, dėl prekybos susitarimo su Meksika ir dėl to, e, ką šis prekybos sustarimas atnešė ir davė kovojant su skurdu arba gerinant žmonių gyvenimą. Būtume galėję pasiekti geresnių rezultatų, jeigu dėrybos būtų pakrypusios kitą linkmę. Reikia prisiminti e, naftą susitarimą prieš 20 metų. Aš manau, kad e, iš tiesų mes e, dėlėdamės dėl tokių susitarimų elgiamės pakankamai aplaidžiai. O mūsų pranešime labai svarbas yra nuostatos susijusios su tvariu vystimuose. Būtina aiškiai pabrėžti, kad reikia nustatyti atitinkamą metodologiją, kurią pasitelkusi komisija galėtų tą tvarumą sistematiškai vertinti tą labai svarbu užtikrinti ateityje tiek e, socialinės politikos, tiek aplinkos politikos kontekste. Nadė Hirš dabar kalbės. Ačiū pranešėjai, Dita jau pristatė. Aldė frakcijos poziciją noriu atkreipti dėmesį į vieną aspektą. Labai svarbu skirti pakankamai reikšmės skaitmeniniai prekybai arba skaitmėms aspektams mūsų ateities prekybos susitarimas tokie skyriai, kai dėl ekonomijos prekybos e, privatumo apsaugos e, ir skaitmenimo turi būti grindžiami mūsų bendromis vertybėmis ir principais ir ateitėjams reikia skirti daugiau dėmesio, būtina užtikrinti skaidrų dialogą su piliečiais dėl e, mūsų bendros prekybos politikos krypčių. E, e, skaitmeninimo ir e, skaitmeninės eros kontekste žodžių komisijos atstovams įvertinti diskusijas. Ačiū pirmininkė Langė, ačiū Europos parlamento nariams už komentarus. Labai atidžiai klausiausi visų pastabų ir savo ruoštų norėčiau trumpai sureaguoti. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai, poniai Saifi, už jos komentarus. Ir pirmiausiai norėčiau atkreipti jūsų visų dėmesį į, na, bendrai vertinant du pranešimus, nes kaip žinote, po pirmininko Junkerio metinio pranešimo mes parinkėme vidurio laiko tarpio e, strategijos peržiūrą. O tai reiškia, kad strategija ir toliau lieka galioti, tačiau atkreipiame dėmesį į iki šiol pasiektus rezultatus, tačiau dar daug ką, jei gyvenant, reikės nuveikti. Taip pat noriu padėkoti už visas pastabas dėl laisvos prekybos sustarimų gyvendinimo ataskaitos. Praėjusią savaitę šiame komitete e, ją išsamei aptarėme mūsų generaldirektorius pavaduotojas pristatė šią e, LPS įgyvendimo ataskaitą. Na, o grįžtant prie šios dienos diskusijų noriu pabrėžti, kad ES strategija priekybos strategijos pagrindiniai principai ir toliau lieka galioti, mes siekiame atviros taisyklės grindžiamos, taisyklėmis grindžiamos priekybos, kuria būtų užtikrinama gerovė, atsižvelgiama į aplinkos sauginius aspektus, vartotojų apsaugos, socialinės ir e, darbo santykių ir sąlygų užtikrinimo principus. Mes ir toliau uh, šiomis taisyklėmis vadovaujamės. Na ir žinoma, skaidrumas mums yra labai svarbus, jį minėjo kai kurie e, komiteto nariai ir e, taip pat jūs veikiausiai jau girdėjote, kad pirmą kartą istorijoje mes paskelbėme viešai. E, rugsėjo mėnesį paviešinome darybinius įgaliojimus su Australija ir Naujaja Zelandija. Ir e, pradėjome diskusijas tiek su valstybių narių nacionaliniais parlamentais, tiek su piliečiais dėl šių darybinių įgaliojimų. Mes ir toliau raginsime valstybės narės vispuškai traukti nacionalinius parlamentus į darybas dėl prekybos sustarimų kuo anksčiau ir paskelbti viešai ankstesnius darybinius įgaliojimus. Kalbant apie sąžiningą priekybą visiems, pagrindinis šios strategijos principas yra e, abipusiškumas ir tolygumas ir e, šių principų laikysimės ir toliau įgyvendinami šią strategiją, kalbant apie tolimesnius veiksmus įgyvendinančių susitarimų nuostatas, kai kurie jūsų minėjote laisvos prekybos susitarimų įgyvendinimo aspektus. Pirmiausiai noriu pabrėžti, kad tai yra pirmoji ataskaita ir reikėtų atsižvelgti į tai, kad jis skelbiama rengiama pirmą kartą, todėl negali būti ideali. Kitais metais jau pasimokysime iš sukauptos patirties, atsižvelgsime taip pat ir į jūsų pastabas, pamėginsime užtikrinti tolygumą tam, kad uh, nepieštume visko rožinėmis spalvomis, žinoma, pristatysime teigiamus rezultatus, tačiau atkreipsime dėmesį ir į sritis, kuriuose atsiliekame ir e, viena iš tų sričių ir e, kurią jūs taip pat minėjote, tai yra lengvatinio prekybos režimo naudojimasis iš Europos verslo pusės aš čia išvelgiu kelias priežastis šio reiškinio. Pirmiausiai, verslas negauna pakankamai informacijos apie lengvatinius prekybos režimus ir sistemas. Čia valstybės narės privalo atlikti savo namų darbus ir suteikti daugiau informacijos būtina taip pat ir mūsų uh, tinklapyje e, bei e, pagerinti e, įmonėms galimybės naudotis atitinkamais duomenų bankais. savo struktūrose dabar turime atskirą skyrių, kuris yra už šios klausimus atsakingas, ypač po to, kai buvo pasirašytas CETA, laisvos prekybos susitarimas. Mes stengiamės visapuškai pagerinti prieigą prie informacijos ir paaiškinti verslui. Verslo subjektams, kaip e, tomis galimybėmis pasinaudoti. Valstybių narių e, lygmenių taip pat skiriasi e, prekybos lengvatų naudojimuose naudojimosi prekybos lengvatomis apimtis. Todėl mes esame sudarę bendrą komitetą kartu su valstybėmis narėmis tam, kad atkreiptume jų dėmesį į šį aspektą. Panašu, kad mano laikas baigėsi. Ačiū. Merci. Euh. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegom, kurie kalbėjo, dėkoju komisijai. Noriu pasakyti, kad mes laikysimės tų dalykų, kurie mums svarbus. Pavyzdžiui, įgyvendinimas ir po to stebėsena, kaip viskas vyksta. Toliau, aišku, kad e, elektroninė priekyba labai svarbu, taip pat e, smulkių ir vidutinių įmonių sudėtis, e, situacija, nes jom turi būti tokia prekybos e, politika naudinga. Tai tą pabrėšiu savo mm, nuomonės projekte e, kaip pagrindinius parlamento aspektus. Dėkui. Pranešimas bus pateiktas 22 sausio ir tada dirbsime toliau. Ir tuo būdu baigėme devintąjį punktą. Ir dabar dešimtasis mūsų darbo tvarkės punktas - trumpa ataskaita apie Europos parlamento ir Panafrikos parlamento aukščiausio lygio susitikimą. Jis vyko Šiais metais lapkričio 27-28 dieną Dramblio kaulo krante Heidi Hautala buvo toje delegacijoje ir jinai trumpai mum papasakos, kaip vyko tas viršūnių sustikimas. Dėkui. Aš buvau ten INTA atstovė, parlamento delegacijoje atstovavau mūsų komitetui. Konferencija vyko dvi dienas buvo labai įdomi prieš aukščiausio lygio sustikimą. Parlamentarų diskusija yra daug žadanti, nes galime dabar rasti tą bendrą atspirties tašką, kai parlamentarai su parlamentarais kalbasi. Per e, sustikimą mes tokį kreipimąsi į viršūnių sustikimą patvirtinome, jis vadinasi Abidžano kreipimasis, Abidžan appeal ir yra skirtas priekybiniam klausimam ir priekybai ir investicijoms ypač. Afrikos valstybių integravimas į globalinę ir regioninę prekybą yra prioritetas. Ir taip pat e, minima, kad būtų gerai sudaryti prekybos susitarimą, kuris apimtų visą kontinentą. O Europos Sąjunga būtent tą linkmę turi nukreipti savo prekybos politiką ir a, turėtų būti užtikrintos, m, užtikrintas asimetrinis liberalizavimas naujai atsirandančios ekonomikos e, sritis. Ir taip pat tame pareiškime teigiama, kad Afrikos valstybės turi užtikrinti investicijų teisinį aiškumą. Kalbėjome apie gerą valdymą ir mane labai įkvėpė tai, kad daugelis parlamentarų suprato, kad negalima visų aplink kaltinti dėl skurdo ir atsilikimo, kad um, Panafrikos parlamentarai irgi turi prisimti atsakomybę ir siekti gero valdymo nes tai būtų iš ankstinė sąlyga siekiant plėtoti naudingus prekybos santykius, tai atneštų naudos ir Afrikos gyventojams. Europos parlamento delegacija pastebėjo, kad e, Afrikos parlamentarai mūsų išorės investicijų plano net nebuvo girdėję 55 Afrikos Sąjungos nariai nebuvo pasirengę iš anksto. Tam susitikimui buvo labai rimtos diskusijos dėl pilietinės visuomenės, o dabar jau kalbu apie tą vyriausybinį viršūnių sustikimą, ten ponė Mogerini sakė, kad labai svarbu, kad pilietinės visuomenės jaunimo ir vietos valdžios atstovai dalyvautų viršūnių sustikime ir galėtų savo žinę ten, mm, savo mm, žinę ten pasiūsti. Tai mes norime, kad Afrikos valstybių vyriausybės suprastų, kad reikia įtraukti pilietinę visuomenę. O diskusijos pagrindinis aspektas tai buvo darbo vietų jauniem afrikiečiam kūrimas. Dramblio kavlo krante mes lankėmės Abidžiane Tarptautinės migracijos organizacijos e, biure ir daug dramblio kaulo kranto e, žmonių iš Libijos, piliečių iš Libijos buvo parskraidinti į e, Abidžaną ir tie žmonės turėjo ir profesiją, ir buvo apmokyti, ir buvo įsitikinę, kad Abidžanė tikrai neras darbo ir bandė patekti į Europą, bet Libijoje buvo sustabdyti ir parskraidinti į Abidžaną. Ir iš tiesų plyšo širdis, kai matėme e, tose sulaikymo centruose žmonės Libijoje, kalėjimuose, sulaikymo centruose kankinami tie žmonės, tai yra tikros žinios. Ir tą per viršūnių sustikimą afrikiečiai mm, irgi minėjo, norėjo pabrėžti. Ir pirmininkė, turbūt jums bus malonu išgirsti, kad dėvė kolegos vyko į tas pačias man, bananų plantacijas kur mes anksčiau esame buvę. Ir yra atsakingų įmonių, kurios nori iš tiesų tikras darbo vietas sukurti, kurios žmonėms leidžia dirbti ir uždirbti. O, o norėjau paklausti apie Afrikos sąjungą ir muitų sąjungą, ar buvo kalbama apie tai. ne, ne toje parlamentarų konferencijoje. Man susidaro jausmas, kad parlamentai yra atskirti nuo sprendimų prieimimo ir mums reikia skatinti, kad parlamentai kažkaip kontroliuotų savo vyriausybės, nes vyriausybės įsivaizduoja, kad tie parlamentai yra tokie ekstrateritorinė mm, sąranga ir nenori su jais bendradarbiauti. Išorės veiksmų tarnyba mus informavo, kad dar nėra galutinio pareiškimo po to viršūnių sustikimo, dar, dar vis diskutuojama bet tikimės, kad bus judama dėl to mm, laisvos priekybos susitarimo ir muitų sąjungos. O parlamentarų konferencijos baigiamasis dokumentas yra mūsų, mūsų interneto svetainėje, tai mes greičiau dirbam negu taryba ir komisija. Ha, ha. Ačiū tuo ir baigėme dešimtojo klausimo svarstymą ir periname prie vienuoliktojo. pasirengiamas 11 PPO ministrų konferencijai, e, kuri vyks kitą savaitę. Norėčiau pasakyti porą dalykų įžangai ir paskui išklausysime komisijos e, pristatymo šiamą temą. Visų pirma, svarstomas svarsmas e, vizų žurnalistams ir daugybė NVO klausimas. Kiek žinau, Argentinos vyriausybė ne, atsisakė suteikti vizas ne 17 žurnalistų ir, pa, ir patekti konferenciją praktiškai neįmanoma. Tai visiškai kitokia situacija nei ta, kuri buvo Nairobije. Ir man ji netrodo primtina. Mes ką tik kalbėjome apie tai ir sakėme, kad priekybos politikai reikia skaidrumo, reikia dialogo su pilietinė visuomenė. Ir aš žinoma rekomenduočiau komisijai e, pakomentuoti šį aspektą. Aš e, kaip komiteto pirmininkas nusinčiau laišką Argentinos vyriausybei Ir mm, tame laiške konstatuoju, kad tai yra sunkiai priimtina pozicija. Kita vertus, noriu priminti JAV poziciją šiuo klausimu. Svalio 24-osios JAF administracijos išsakytą poziciją, kad Junktinės valstijos visiškai nenori dėrėtis klausimais, kurie yra pateikti diskusijoms. Jie nori tik diskutuoti, kaip reformuoti PPO. JAF atstovas nedalyvavo Marakeše, kur vyko pasirengimas PPO konferencijai ir jis prieš savaitės Ženevoje buvo, dalyvavo vykusėme renginėje. Visi žino, kad iškyla problemų dėl teisėjų skirimo į apeliacinės institucijas. mūsų Europos parlamento e, delegacija bu, vyksianti į konferenciją bus gana solidi, bus pasirengimas prieš tai 90 dienomis. Tačiau viskas susijęs su galimybėmis užtikrinti, kad bus pasiekta pažangos dėl Dohos darbo atvarkės klausimų, dėl kai kurių naujų klausimų. Dėl visų 106 PPO narių situacijos taigi dabar žodis ponui Ridenant e, komisijos atstovui e, atsakingam už PPO. Prista, laukiame atsakymų iš jūsų. Ačiū, ponė pirmininkė. Pristatysiu naujausią informaciją, bet nežinau, ar atsakysiu visus jūsų klausimus, bet esame pasirengę dirbti su delegacija, taip pat ir ten vietoje. Plenarnėse diskusijose prieš dvi savaitės šį klausimą svarsėte ir aš galiu pristatyti paskutinį informaciją, e, kaip rengiamasi procesui. Jis tęsiasi Ženevoje. Per pasarasias dvi savaitės darbai suintensyvėjo. PPO nariai pateikė du naujus pasiūlymus šiame procese. Atvirai pasakius, didesnio aiškumo neatsirado dėl to, ko tikėtis. E, padėtis tokia pat kaip prieš dvi savaitės. Tie, tie pa, dėl tų pačių dalykų, atrodo, teks dėrėtis ir to paties siekti. Narių pozicija, iš tikrųjų narių pozicijos išsiskiria e, daugeliu klausimų ir dėl to bandymai pasiekti e, visapusiško visus įtraukiančio rezultato bus sudėtingi. Norėčiau pasakyti svarbiausius mm, klausimus, kurie bus svarstami Buenos Airese ir kaip mes rengiamės konferencijai. Visų pirma, E, didesnė disciplina dėl žuvin, subsidijų žuvininkystiai. Tai svarbi, svarbus tvarios e, darbo tvarkės klausimas, įtrauktas diskusijas, aktyvus darbas tęsiasi, veikiausiai tęsiasi rytoj Ženevoje. Galima tikėtis e, rezultato, galbūt bus patvirtintas ribotas kiekis disciplinuojančių priemonių tam tikroms subsidijoms susijusioms su neteisėta ir ne, nereglamentuojama žvejyba ir g, tikimės e, pabandyti, bandyti pasiekti konkrečių rezultatų šiame, e, šiame ramstėje. Toliau žemės ūkis. ES labai aktyviai dalyvaus šioje srityje, e, kaip ir 11 pasirengimo konferencijoje. Toliau dėrybos dėl valstybės e, e, turimų dėl žvejybos ir e, įmonių šioje srityje. Reikia kreiptis apie dėl garantijų, dėl skaidrumo, dėl taikomų sistemų. Mums svarbu, kad sprendimai siūlomi šioje srityje būtų E, kad atsilieptų po konferencijos patvirtintam pasiūlymų rinkiniui. Toliau, žemės ūkis. E, aktualus klausimas čia yra e, vietos nacionalinės paramos ramstis. Čia ryškėja sutarimas šiais klausimais ir galbūt bus pavyks susitarti dėl e, tolimesnių darbų konferencijoje. Be, š, be šių dviejų sričių, kuriuose vyksta aktyvios diskusijos ir dėrybos, e, e, pasarasias į savaitę Ženevoje. Galime sakyti, kad bet koks susitarimas dėl šių dėrybų sričių pats savaime nėra pakankamas. Turėtume siekti platesnės apriepties rezultatų e, po konferencijos, pavyzdžiui, dėl, dėl prekybos, norime kurti darbo grupę, suteikti galimybės tai grupiai, suteikti galiojimus dėrybinius dėlėtis E, kad daugia šalia prekybos sistema eitų priekin. Kitas dalykas - disciplininės priemonės e, paslaugų srityje taikomos šalių lygmenių ir galiausiai priemonės susijusios su skaidrumu ir MVI. Komisija pakė konkrečių pasiūlymų šiais klausimais. Mes norime, kad jie būtų svarstomi konferencijoje toliau e, prekyba ir vystimosi klausimai. Rengėmės Buenos Airėse konstruktyvai dalyvauti diskusijose šiais klausimais, pabrėždami būtinybę šioje srityje siekti konkrečių e, faktais paremtų sprendimų, taikyti individualizuotą požiūrį šalise. Pirmininkė, jūs kalbėjote ne tik apie e, dėrybas PPO, bet ir ginčių sprendimą PPO. Akivaizdu, kad dėl to, kad organizacijos nariai nepaskiria narių į apeliacinę institucinę. Tas klausimas tikrai e, bus aktualus daugelio valstybių atstovams. Ir, ir jūs, ir ponė Malsro minėjo, kad tai ypač aktualus klausimas Europos Sąjungai ir Pone Malkora šioje e, konferencijoje galbūt sieks aptarti su ministrais, ko, kokios e, ateities perspektyvos tikėtis e, dėl šios organizacijos, galbūt kurti e, instituciją, užsukurti instituciją, kuri galėtų ir svarstyti visas idėjas ir pasiūlymus, joje ES galėtų aktyviai dalyvauti. Kalbant šiek tiek apie pačius procesus, Mes žinome, e, kai, kai, kokios konferencijos tikėti. Roberto Zavedo pareiškė, kad e, gruodžio 11 vyks e, ketverios diskusijos, ministrų diskusijos konkrečiamis temomis, kuriuose bus aptartos žemės ūkis, vis vystomoji politika, taisyklės, elektroninė prekyba ir galia, veikiausiai daugybė klausimų susijusių su e, paslaugomis ir skaidrumu. E, bus diskusijų moderatorių bei numatyta, numatytas visos delegacijos sutikimas pirmąją dieną, po to, kai, kai apžvelgsime pasiektą pažangą apie pirmosios dienas, dienos ko tikėtis toliau šioje ministrų konferencijoje, na, reikės tiesiog dirbti. konferencijos eigoje. Pirmininkė, jūs minėjote Argentinos vyriausybės sprendimą atšaukti kai kurių uh, nevyriausybinio organizacijų akreditaciją. Noriu pasakyti, kad komisarė labai aiškiai pasakė, kad ji ir ES uh, skiria labai daug svarbos uh, tam, kad e, prekybos politika būtų mm, formuluojama ir vykdoma įtraukiai ir todėl labai svarbu, kad e, apie konferencijos darbą galima būtų išgirsti iš įvairių šaltinių, taip pat ir atstovaujančių pilietinę visuomenę. Mūsų ES delegacijoje bus nemažai pilietinės visuomenės atstovų. Uh, ir noriu pasakyti, kad jūsų išreikštam susirūpinimui pritarė komisijos narė Malmstrom ir komisija. Mes aktyviai šį klausimą kėlėme bendraudami su Argentinos vyriausybe. Praėjusią savaitę, kai tas klausimas iškilo, pareikalavome, kad e, jie paaiškintų situaciją ir paaiškintų, kok kokiu pagrindu tokie sprendimai buvo priimti. Sulaukėme paaiškinimo, kad Argentina yra pasirengusi persvarsyti konkrečius atvejus, jei to paprašytų konkrečių PPO valstybių narių užsienio reikalų ministerijos, kuriuose dirba tos nevyriausybinės organizacijos ir nuo to laiko mes aktyviai e, raginama taip ir daryti ir, ir, ir išnaudoti šį kanalą artimiausiomis dienomis, taigi tokios pozicijos laikomis, o komisijos narė toliau teikia gairias mūsų delegacijai Ženevoje ir Buenos Airese ir ragina jas būti labai aktyvėmis. Ačiū pirmininkai. Labai ačiū, paprastas klausimas. Atsižvelgiant į tai, kad ponas Laidhoizeris ne dalyvavo parengiamajame sustikime Marakeše e, paskutinį minutę atsisakė e, taip pat vykti, e, atvykti šį sustikimą. Tai kaip Jūs matote, ar jis atvyks į Berliną? Ne. Sunku iš šį klausimą atsakyti. Už jungtinės valstijas, tačiau aš tikiuosi, kad JAV pasiūs prekybos atstovą bent jau e, ministerijos e, lygmens. Mums bet kokiu atveju yra labai svarbu siekti susitarimo dėl mūsų patiktų pasiūlymų ir kad JAV dalyvautų Ženevos procese e, E, susijusime su žuvininkystės žvejybos subsidijomis, taigi tikiuosi, kad taip ir atsitiks. Ačiū dabar, ponai Rubikas, teiksiu žodį bendra pirmininkui. E, ačiū. Išvelgiu didžiulės galimybės susijusios su naujų PPO darybų raundų, tačiau esame nusivylę, kad nevyriausybinėms organizacijoms nėra skirta atitinkama vieta, kad šios galėtų pasimokyti, daugiau informacijos gauti apie tarptautinę prekybą. Taip pat reikia pabrėžti, kad smulkiam verslui, vidutiniam verslui priekyba yra labai svarbi E, prielaidą ir sąlygą siekiant ateityje veikti sėkmingiau, sukurti daugiau naujų darbo vietų Europoje. Mums yra svarbu e, pasiekti, kad e, pakankamai dėmesio būtų skiriama Dohos darybų raundui ir kad diskusijoje būtų pakankamai vietos skiriama tvaraus vystimosi tikslams, taigi Europa pasitelkusi Afrikos fondą turi pasinaudoti naujai atsiradusiomis finansinės paramos teikimo priemonėmis ir pasinaudoti šio fondo panašiai kaip ir e, strateginių investicijų fondų tam, kad e, antrąjį strateginį vystimosi tikslą apsirūpinimą e, saugiais maisto produktais, šeštąjį tikslą e, prieigą prie švaraus vandens arba septintąjį atsinaujinančius energijos šaltinius turime iškelti kaip sąlygą siekiant skatinti bendrabiavimą e, tarp besivystančių šalių Afrikos ir Europos smulkaus ir vidutinio verslo. Manau, kad taip pat bendrabiavimas su kaimo vietovėmis e, leistų mums pasiekti, kad e, Afrikoje žmonės liktų kaimo regionuose, nesikeltų į miestus, negyventų ten lušninus ir netaptų prekeivių žmonėmis. Aukomis noriu paklausti, kokia tikimybė, kad dvi šalės mums rūpmos temos kurios yra minimos prekybos sustarimuose, taip pat galėtų būti svarstamas ir taip pat e, e, galbūt e, Ženevoje tie dvišaliai susitarimai ir jų nuostatos dėl ginčių sprendimo galėtų tapti tam tikrų pagrindų ir naujojų postumių šiuose darybose, taip pat turint omenyje, kad darybos dėl breksito yra pasiekusios labai sudėtingą etapą. Noriu paklausti, ar Buenos Airese bus kalbama apie breksitą ir kaip komisija e, ketina pasisakyti šiais klausimais, kokiai ES pozicijai ketina atstovauti. Irma Rodrygės dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti komisijos atstovams, nes jie e, visada siekia e, ginti daugia šališkumą. Turiu konkrečių klausimų. Buvo minėtos diskusijos dėl PPO reformos. Norėčiau sužinoti, kokia kokios pozicijos laiko, laikosi komisija šiuo klausimu, kokiu reformu reikia pasauliniai prekybos organizacijai. Antra, kalbant apie arbitražo teismą ir tai, kas mus neramina ir neužpildytų tuščių postų tame teisme. Kokios galimybės šią problemą išspręsti, kada ir kokiais būdais. Ir trečia, komisija, ypač komisijos narė, deda pastangas tam, kad būtų daugiašališką lygmenį perkelta, perkeltos mm, priemonės užkartančios kelią priekybai, kankinimo priemonėmis. Ar e, ministrų konferencijoje bus bandoma e, pasiekti, kad daugiau valstybių laikytųsi to draudimo ir tuo baigsiu pirmininkė. E, Kalbant apie, taip pat noriu paklausti apie daugia šalį e, investicijų teismą. Ačiū. Klaus Büchner. Danke. Äh, nur ein paar kurze Bemerkungen. Erstens einmal. Klaus Büchner, kelios trumpos pastabos. Džiaugiuosi, kad äh, buvo paminėtas nevyriausybinio organizacijų dalyvavimas. Šis aspektas yra labai e, svarbus tam, kad e, ši konferencija baigtųsi sėkmingai ir kad mūsų kelionė ir dalyvavimas joje būtų prasminga. Jūs taip pat e, paminėjote Dohos tvaros vystimus tikslus kai kuriuos. Ar komisijos narė Malstrom iš tiesų dės pastangas tam, kad Dohos darybos pasibaigtų sėkmingai. Nereikia dabar man pristatinėti bendro diskusijų konteksto, puikiai žinote, kokios pozicijos laikosi JAF šio klausimu. Taigi, kaip komisijos norėjo Malstrom ketina atstovauti es pozicijai šioje srityje? Paskutinis klausimas. ES ir kitos PPO narės ketina steigti darbo grupę skirtą elektroniniai priekybai. Šis pasiūlymas sulaukė nuožmaus pasipriešinimo, argumentuojant e, tuo, kad reikėtų tęsti 89-aisiais pradėtus darbus. Kokia yra jūsų pozicija šio klausimu, ar ta darbo grupė bus įsteigta, ar viskas liks taip, kaip yra? Helmut Šolis dabar kalbės. Ačiū, aš taip pat noriu padėkoti už suteiktą informaciją. Galbūt pratesdamas kolegų mintis norėčiau paminėti du aspektus. Kolegų mintims visiškai pritariu, taip pat ir dėl e, nevisybinio organizacijų plėtinės visuomenės atstovų dalyvavimo. Klausimas, ar techniškai apskritai tai būtų įmanoma tą pasiekti E, ar e, Argentinos vyriausybės pozicija gali pasikeisti, jeigu būtų daromas tarptautinis spaudimas, tačiau mes jau e, iki šiol esame apsvarstę nemažai aspektų susijusių su Dohos, tvaraus vystimosi tikslais, kitais susijusiais aspektais. Taigi noriu paklausti, kad atsižvelgiant į kai kurių PPO narių priešinimas, kaip rimtai komisija ketina dėti pastangas tam, kad e, šie klausimai iš tiesų būtų rimtai svarstami, nes jeigu lauksime, kol kiti imsis iniciatyvos, tai e, galbūt rimtų rezultatų tikėtis sunku, sunku tikėtis sėkmingo dohos darybų rezultato, nes jeigu JAF ir toliau laikysis e, blokuojančios pozicijos, siūlys naujas temas ir jeigu kitos valstybės taip pat blokuos darybas, jeigu nebus susitarta dėl Dohos vystimosi tikslų. Taigi, kaip komisija šioje stacijoje ketina elgtis? Antras dalykas susijęs su taisyklių nustatymu. PPO valdymo komitete daug yra kalbama apie būtinybę parlamentarizuoti PPO veiklą, tai yra konsultuoti su valstybių narių parlamentais. Manau, kad e, Europos parlamento stacija čia nėra bloga. Pone Malstrom mums reguliariai teikia informacijos, tai noriu paklausti, kaip būtų galima e, parlamentų neįtraukimu pasinaudoti kaip svertu siekiant e, pastumėti darybas į priekį. Prieš ministrų konferenciją vyks parlamentinė konferencija PPO ir aš tikiuosi, kad dauguma jos dalyvių laikysis būtent šios pozicijos, taigi kaip komisija vertina šiuos e, aspektus, būtent platesnių visuomenės sluoksnių įtraukimą į vykstančias diskusijas. Pirmininkas, ačiū, suteiksiu žodį. Komisijai, prašau. Dėkui, ponė pirmininkė. E, turiu, išgirdau nemažai komentarų, bet galbūt tik į konkrečius atsakysiu ir ypač tai, kas liečia mus. Klausimas kaip e, dėl įgaliojimų ir dėrybinės darbo tvarkės ir Doha raundo. Mes tikimės, kad ministrų konferencija padarys tą, ką ir turi padaryti, kad paskelbs, sudarys organizacijos darbo tvarkę ateinantiem dviejiem metam. Ir mes norime, kad būtent PPO ministrų konferencija ir pasiektų tą tikslą o mes dalyvausime dėrybose dėl daugelio klausimų, kurie patenka į Doha deklaraciją. Mūsų pozicija nesikeitė nuo dešimtosios PPO ministrų konferencijos, kur buvo Nairobio konferencija, e, Nairobio deklaracija pateikta ir ten atskleista, kokie yra dėrybiniai tikslai ir mes norime, kad būtų judama į priekį daugeliu klausimų. Mm, tai susiję ir su Dohos mandatu. Ir reikia, kad konferencijos nariai turėtų galimybę ir laiką kitus klausimus apsvarstyti, kai kalbame apie daugia šalę priekybos sistemą. Pavyzdžiui, elektroninės komercijos klausimas. Mes norėtume, kad PPO nariai čia žengtų į priekį šiuo klausimu. Taip pat yra ir jūsų minėti klausimai. Tai čia parlamentinė dimensija kad parlamentinė konferencija suvaidintų svarbu vaidmenį formuodama diskusijas PPO. Ir parlamentinė konferencija, mm, kad būtų sėkminga, reikia, kad e-, energijos jai skirtų ir mes, ir Europos Sąjunga. O kalbant apie PPO, tai PPO turi vairių funkcijų - dėrybinių, ginčių sprendimų, stebėsenos, monitoringo. Visa tai susiję su daugia šalėmis prekybos sistemomis, bet visi šie dalykai, visos šios funkcijos tobulinamos ir daromos efektyvesnėmis įvairiais būdais ir pradedama nuo tokių esminių dalykų, pavyzdžiui, padidėjęs sistemos skaidrumas, mes mm, ES pateikėme šią linkmę keletą pasiūlymų, o kitos valstybės, pavyzdžiui, jungtinės valstijos nori tokių gilesnių reformų, jūs tą minėjot pirmininkė. Ir matysime, ar bus konkretus pasiūlymai dėl ginčių sprendimo funkcijos reformavimo PPO, bet pirmą reikia laukti, kad tie pasiūlymai būtų aiškiai suformuluoti. Neaišku, kada ir kaip bus svarstomas klausimas um, narių mm, toje val, valdyboje Trys laisvos vietos yra, mes siūlome, kad būtų siūlomi kandidatai, bet PPO padalinėje atsakingame už ginčių sprendimą nesulaukėme pritarimo tam. Ir tai yra problema. Ir ypač taps problema, jei nieko nebus daroma, nes šis klausimas pats savaime neišsispręs, o tik taps didesnė problema kai atsiras dar daugiau vakuojančių pozicijų. O kalbant apie PPO ministrų konferenciją, tai yra galimybė tarptautiniai priekybos visuomeniai susitikti be tų dėrybinių padalinių. Tai čia mes dvišalių pagrindų su įvairiais partneriais planuojame bendrauti tais klausimais, kurie nėra oficialiai darbo tvarkėje, bet kurie mum yra aktualūs. Kova su kankinimais, Brexitas PPO kontekste. Tai čia mes norime, kad žinotume tiksliai e, jungtinės karalystės e, tvarkaraštį su kitomis šalimis dėrybų. Taip pat e, klausimas dėl daugia šalio investicinio teismo, UNCITRAL kontekste yra naujų dalykų, jungtinių tautų nariai šioje srityje dirbo ir bus toliau dirbdama mm, per 11 ministrų konferenciją mm, tose kuluaruose ir, ir po tos 11 konferencijos. Tikiuosi, atsakiau į visus jum aktualius klausimus. Dėkui. Dėkui, tikimės svarbių rezultatų iš tos konferencijos. Vienas Vokietijos profesorius Oska Neg parašė knygą apie tai. Jisai vis atsakė, kad svarbiausi dalykai vyksta kuluaruose ar tose papildomose renginiuose, tai tikimės to ir iš šios konferencijos, sustiksime Buenos Airėse, daugelis čia sėdinčių yra delegacijos nariai, taigi gero kelio, sustinkame Buenos Airėse. Dvyliktas punktas, kiti klausimai. Žinot, man labiausiai rūpimas klausimas dabar yra, kad už dešimt minučių bus kalėdiniai kalėdinis kokteilis E pastato bloke pirmame aukšte į nulį. Į nulinį aukštą reikia nusileisti ir tada pakilti į pirmąjį aukštą laiptais. O kitas mūsų posėdis vyks sausi. Tai gerų kalėdų ramybės ir visko geriausio.